Prašyčiau susėsti. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz. Ponios ir ponai, gal galėtumėt susėsti, kad galėtume pradėti darbą deklaraciją raštu 49-2011 e, dėl e, maksimalios 8 valandų ribos nustatymo gyvūnų skirtų skerdimui e, pervežimo metu. Pasiūlymą pateikė Jorgensen, Delange, Pots, Šliuter ir Zanoni. Deklaracija pateista raštu ir dabar jau dauguma jai pritarė. Pagal, 23 taisyklę, pagal 123 taisyklę bus perdota adresatams ši deklaracija ir bus protokole e, šio posėdžio įtraukta ši deklaracija. Pona Šliuteris. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Tai yra Benos Dano Jorgenseno, Pavel Pok, Ester Delang ir Andrėjas Danoni bei mano e, deklaracija. Mes e, labai daug dirbome ir dėkojame visiems, kas pasirašė ją. Europos komisija jau aštuonerius metus kalba apie tai. Mes sakome, kad galime sumažinti pervežimo laiką, turime daryti tai spaudimą. E, mes, e, parlamentas dabar ėmėsi iniciatyvos, milijonas pasirašė Dan Jorgensen ir kitų deklaraciją. Dabar parlamento nariai ir keletas ministrų e, šiam dokumentui pritarė. Komisija, politinis spaudimas jums padarytas, prašom duokit mums tokį teisės aktą. Dėkuoju visiems parlamentarams. Das Wort hat der Abgeordnete Jürgensen. E, ponas Jorgensen, ačiū ponė pirmininkė. Du komisijos nariai šioje salėje kalbėdami prižadėjo parengti naują teisės aktą šioje srityje. Du kartus tai buvo pažadėta, bet kol kas nieko nepadaryta. Daugiau negu milijonas piliečių prašo, kad būtų parengtas naujas teisės aktas. Mes didžioji dalis parlamento darių prašome to paties. Daugiau nebegalime atidėlioti. Ačiū, ponė Jurgensen deklaraciją raštu 50-2011, kurią pateikė Binev, Atard Motardo, Deva, Mauro ir Takula dėl